Kolegos, turime tęsti darbą pagal mūsų darbo tarkę. Pasikeitimas nuomonėmis su komisijos nare Cecilija Malmström. Ji yra atsakinga už vidaus reikalus. Noriu pasveikinti Jūs, ponė Malmström, gerbiame Europos komisijos narę, mūsų posėdėje. Pirmą kartą pasikeisime su Jumis e, nuomonėmis e, naujajame parlamente. Pone Malmström turi labai plataus e, pobūdžio E, portfelį, jis apima migraciją, sienų valdymą, baudžiamąją teisę, kovą su nusikalstamumu ir duomenų apsaugą. E, šiandien ji e, papasakos apie pastarąjį susitikimą su ministru Alfano. Jis vyko praėjusią savaitę ir me buvo kalbama apie Frontex. Kaip įprasta, gerbiami kolegos, po to iškart suteiksiu žodį koordinatoriams E, jie pateiks savo klausimus, ponė Malstrom galės juos atsakyti, o vėliau suteiksiu žodį kitiems komiteto nariams. E, žodis jums, gerbiam komisijos narė. Labai ačiū, ponė pirmininkė, e, ponios ir ponai vicepirmininkai, gerbiami naujieji ir senieji parlamento nariai, sveikinu Jūs laimėjus rinkimus, malonu Jūs dar kartą matyti ir maloniai lauksiu dabar artėjančių bendradarbiavimo mėnesių ir savaičių. Pasinaudosiu šią progą ir susijęsiu jūsų naująjį mandatą ir su tuo, kas buvo pasiekta per pasarosius penkerius metus per komisijos ir parlamento bendrą kadenciją. Pirmą kartą buvo pradėta įgyvendinti naujojo Lisabono sutartis, kai parlamentui buvo suteiktos vienodos teisės vidaus reikalų srityje su kitomis instancijomis. Tai yra labai akivaizdus pokytis, kuris atsispindėjo mano darbo metuose trumpai apžvelgsiu tai, kas yra padaryta ir e, paskui išsakysiu klausimus dar, darbo atvarkiai. Pradėsiu nuo migracijos ir prieglopšio. Pažvelkime į padėtį prie išorės sienų, pažvelkime į padėtį šiandienos pasaulyje ir aiškiai pamatysime, kad padėtis yra neįlinė. Kai kas sako, kad tiek daug konfliktų pasaulyje tuo pat metu nėra vykę nuo antrojo pasaulinio karo laikų matant, kad pasaulinis pabėgėlių skaičius žmonių bėgančių nuo priespaudos ir persekiojimo viršė 52 milijonus visame pasaulyje. Šalia mūsų sienų matome baisius konfliktus, baisius karus, skurdą ir kitus e, sudėtingus reiškinius. Be abejo, tai reikalauja, kad visa tarptautinė, tarptautinė bendruomenė imtųsi priemonių ir tai daro didelis spaudimą Europai prieglapščio klausimų, kaip daugelis jūsų žinote, ši Europos komisija kartu su parlamentu galų gale prieėmė Europos prieglapščio sistemą, kuri yra verta tokio pavadinimo. Prieš metus priimtas teisės aktas leidžia prieglūšio siekiančiosius traktuoti vienodai ir visi turi vienodas galimybės patekti Europos Sąjungą. Panašios bylos yra nagrinėjamos panašiai. Visais atvejais teisės ak, šis teisės aktas buvo didelis žingsnis į priekį. Kartais atrodė, kad buvo galima nueiti toliau, bet to nepavyko padaryti. Dabar Europos komisija gali padaryti viską, ką gali, kad užtikrintų, kad įgyvendimas ir teisės aktų perkelimas būtų gerai, mai vykdytamas visose valstybėse narse. Matome, kad tai vyksta pakankamai gerai ir aš e, žinau, kad yra daromas spaudimas ir jums, ir valstybėms narėms, kad būtų įgyvendinti konkretus dokumentai. E, E, Europoje pabėgėlių ir migrantų skaičius pasiekė piką. Jie bando per mūsų žemynų pietinės sienas patekti į Europą, bet ir daugelis šiaurinių Europos valstybių pajutė nemažą spaudimą. Matome iš Graikijos, Maltos, e, kitų vietovių dramatiškų nuotraukų. Tūkstančiai žmonių bando kirsti viduržėmio jūrą, kad patektų į Italiją laivais, kurie yra visiškai nesaugus. Italijos pradėta operacija Mare Nostrum 100 tūkstančių žmonių išgelbėjo iki rūpjūčio pabaigos. Tai yra rekordinis skaičius ir man tikrai daro įspūdį Italijos ir kitų valstybių institucijų padarytas darbas. Mes ir toliau remiame finansiškai ir politiškai italus, Frontex taip pat, kaip ir Enėja labai aktyviai dirbo ponė pirmininkė jau minėjo, praėjusią savaitę aš sutikau su Italijos ministru Alfano ir mes kalbėjome apie Frontex Plus operacijos galimybės pagelbėti Italijai. Tam reikės daugelio valstybių narių ženklios paramos. Naujoji operacija galėtų būti pradėta vykdyti lapkričio mėnesį. Tai nėra Mare Nostrum duplikatas ar kopija ji nekartos to, kas jau padaryta. Tai yra šiek tiek kitokia, ribotesnio masto operacija, bet mes tikimės parlamento paramos, valstybių narių paramos, nes mums reikės papildomos finansinės e, finansinių lėšų šiai operacijai, reikės e, ES biudžeto išteklių atitinkamais momentais. Nors e, piliet, Sirijos pilietinio karo humanitarinė katastrofa Irako uh, padėtis e, e, tęsiasi. Mes e, matome, kad vis daugiau ir daugiau žmonių siekia tarptautinės apsaugos. Be to yra nemažai žmonių, kurie atvažiuoja Europą bandydami ištrūkti iš skurdo gniauštų. Lengvo sprendimo nėra. Turbūt prisimenate, kad Europos taryba prieš pat vasarą priėmė strateginės gairės šiai problemai spręsti nuosekliai. Vadinasi, turime suaktyvinti darbą su kilmės ir tranzito valstybėmis, turime plėsti regioninės apsaugos programas, stiprinti teisinę bazę ir bendradarbiavimo mechanizmą, kad galėtume geriau tirti ir geriau persekioti nusikaltelius, nusikaltelių tinklus susijusius su kontrabanda ir nelegalia žmonių prekyba. Turime geresnę sąlygą suteikti žmonių perkelimui valstybės viduje ir panašiai. E, žinome, kokie yra tarptautiniai dokumentai, tarptautinės prievalės įsipareigojimai, žinome, kokia yra Europos demografinė padėtis. Mums Europoje reikia, kad žmonės atvyktų. Ir e, mes manome, kad migracijos e, reiškinys atveria daugiau galimybių, negu kad kelia grėsmės. Ir aš labai džiaugiuosi, kad yra pasiekta žymios pažangos Uh, užtikrinant teisinę bazę patekimui į Europą. Tai yra labai svarbu pabėgėliams, aš manau, kad e, tai čia yra padaryta gana daug, bet tą patį galim pasakyti ir apie žmonės, kurie siekia darbą Europoje. Sezoninių darbuotojų direktyva buvo priimta, tai yra labai aiškus e, dokumentas, orientuotas pirmiausia į menkos kvalifikacijos žmonės. Žmonės dirbantys Europoje turi turėti kažkokią apsaugą, nes neretai jie dirba labai pažeidžiamose darbo vietose. E, priėmėme ir biurokratinio, e, biurokratizmą mažinančius dokumentus. Europos parlamento vaidmuo šiuose dviejose dosijai buvo labai svarbus. Buvo stengiamasi parengti gerą, subalansuotą tekstą, kuris atneštų vertę visą Europai, tačiau žinoma, e, esmė bus įgyvendinimas. Kita tema. Šengeno sistemos valdysenos reforma. 2011 e, metų vasara e, buvo išgyventas labai sudėtingas periodas. Matėme, kad e, reformas pradėti gyveninti buvo labai sudėtinga ir turinio ir formos atžvilgiu. Bet šitą pavyko padaryti. Dabar turime aiškės skaidrės taisyklės. Mūsų piliečiai gali sklandžiau e, važiuoti, keliauti po Europos Sąjungą be sienų supaprastinta visa sistema. Naujieji pokyčiai leis, leis e, įtvirtinti naują Šengeno sistemą ir matome, kad dabar vyksta diskusijos dėl kitų metų e, metinės vertinimo programos. Aš labai džiaugiuosi, kad yra pasiekta pažangos stiprinant politinius santykius su ne ES valstybėmis, ypač kai kalbame apie vizos, be vizo režimo įvedimą e, su septynėmis valstybėmis, įskaitant penkių Balkanų valstybių piliečius, yra pasirašytas toks susitarimas Taip pat susitarėm, kad tą darysim su Peru, Kolumbija ir 17 dar kitų valstybių. Tikiuosi, kad galėsim pradėti dėrybas su tomis šalimis dar iki šių metų pabaigos. E, vertinimo ataskaita e, apie Peru ir Kolumbiją komisijoje bus priimta e, po poro savaičių. Pradėtas taip pat bevizio režimo dialogas su Gruzija, Ukraina, Turkija. Mobilumo partnerystės yra užmėgstos su Armenija, Maroku, Tunisu, Azerbaidžianu Ir tai leis e, geriau išspręsti mobilumo problemas ir migracijos problemas. Be to yra sudarytos readmisijos sutartis, kurios e, užima svarbę vietą uh, E, užtikrinant e, patikimą funkcionuojančią prieglaušio sistemą. Dėl saugumo ir kovos organizuotų nusikalstamumu. Visų pirma, aš norėčiau e, paminėti priekybos žmonėmis problemą. Tai yra siaubingas nusikaltimas, kuris per daug yra išplitęs visose Europos valstybėse. Prieš penkerius metus valstybės skirtingai šią problemą vertino, kai kurios buvo priemusios labai griežtus įstatymus, kitos gana švelnius. Dabar jau turime bendrą nusikaltimo apibrėžimą, griežtesnės bausmės, numatytos minimalios įkalinimo bausmės, privaloma pagalba aukoms yra numatyta ir apsauga aukoms taip pat yra numatyta. Visa tai yra pasiekta e, dėl e, kovos su priekyba žmonėmis direktyvos ir Europos parlamentas ir taryba prie jos labai daug prisidėjo. Dabar jau turime aiškę strategiją su konkrečiais e, veiksmais numatytais Yra įsteigtas specialus teismas, kuris dirba ir su verslo įmonėmis, ir su piliečiais visuomenėje. Tikiuosi, kad šis klausimas išliks jūsų darbo tvarkės prioritetas artimiausiais metais. Korupcija yra žalinga nusikalstama veikla. Tai yra e, nusikalteliška veikla, bet ji greuna pasitikėjimą mūsų visuomenė, mūsų e, valstybėmis. E, 20, 120 milijardų eurų kiekvienais metais Europa praranda dėl korupcijos. Pirmoji ataskaita apie korupciją buvo pristatyta praėjusiu metu pavasarį. Joje buvo kalbama apie gerą praktiką, bendrus sprendimus ir nurodomos sritis, kuriuose reikia dėti daugiau pastangų. Aš tikiuosi, kad ateityje panašios ataskaitos paskatins politikų e, aktyvumą šioje srityje, kad mes iš tiesų pasiektume poveikio. Kaip žinote, mes kalbėjome apie organizuotų nusikaltelių uh, turto e, konfiskavimą ir e, tai turi būti daroma visos Europos lygmenių. Šią vasarą e, žiniasklaidoje matėme labai daug pranešimų apie terorizmą ir smurtinį ekstremizmą. Kaip žinote, yra priimtas teisės aktas, kuris mažina visuomenės prieigą prie labai pavojingų cheminių medžiagų, iš kurių galima gaminti uh, bo, cheminės bombas, bet to žinome, kad yra ribojama prieiga prie tam tikrų kitų cheminių medžiagų. Yra sukurtas e, informavimo tinklas. Jis leidžia suvienyti visus Europos gyventojus ir taip jie gali keistis patirtimi ir užkirsti kelią smurtiniam ekstremizmui įvairiausiais pavydalais pasireiškinčiam. Šiandien mes e, vadovaujamės sukauptą patirtimi, pasitelkėme e, pilietinės visuomenės atstovus, ekspertus, mokslininkus, religinius e, lyderius ir tikimės, kad taip sukaupsime tam tikrą duomenų bazę, informacijos bazę, kurios pagrindų galėsime dirbti artimiausiais metais. Europos susitarimai su Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir Australija dėl keleivių duomenų buvo labai svarbus kovojant su terorizmu. Ir žinome, kad Vyko labai aktyvios diskusijos dėl stebėjimo, dėl duomenų apsaugos. Šie klausimai e, buvo labai aiškiai išspręsti, užtikrinant asmens duomenų apsaugą ir e, nepažeidžiamumą. Tai yra susiję ir su kibernetiniais nusikaltimais, tai yra dar viena rimta grėsmė saugumui. Mems pavyko susitarti dėl teisės aktų, dėl stambaus masto išpolių prieš informacinės sistemas, bet mes sukūrėme Europos uh, kibernetinių nusikaltimų centrą Europol rėmose. Jis yra labai svarbus susidorojant su kai kuriais visos Europos mastu veikiančiais tinklais. Čia požiūriu vienas iš EC3 e, Europos kibernetinių nusikaltimo centro e, veiklos ryčių yra vaikų apsauga internete. Mes prieėmė direktyvą, kurioje yra numatyta nusikaltelių e, E, persekiojimo baudžiamąją tvarką sistema ir aukų apsaugojimo sistema. Junktinėse Amerikos valstijose prieš dviejus metus buvo sukurtas e, globalinis alijansas dėl vaikų apsaugojimo nuo seksualinio išnaudojimo internete. Dabar tame tinkle dirba jau 50 valstybių ir jau šį mėnesį Vašingtonė įvyks e, visų jų atstovų sustikimas. Taigi, ponios ir ponai, visi tie teisės aktai yra labai svarbus ir E, ministrų taryba teisingumo ir vidaus reikalų srityje nustatė pagrindinės darbo garės kitiems metams. Mes atliekame svarbų darbą Europai ir Europos piliečiams visi kartu. Ir dabar didysis iššūkis bus, kaip atremti e, kasdienėje politikoje iškylančius iššūkius. Taip pat reikia pasirūpinti, kad sukurtieji teisės aktai būtų įgyvendinami, kad jie būtų stebimi ir kad jie būtų vienodai taikomi visoje Europos Sąjungoje. Efektyvumas ir jo vertinimas yra labai svarbus. Aš esu tikras, kad Europos parlamentas čia suvaidins labai svarbu vaidmenį. Aš žinau, kad šiandien po pietų jūs kalbėsite apie finansavimą e, vėliau posėdėje ir Europos komisijos atitinkamas generalinis direktoratas jums viską pristatys e, labai detaliai. Baigdama E, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad žinoma, naujasis iniciatyvas turės įgyvendinti nauja komisija ir naujas komisijos narys. Bet prieš e, manęs atsikratydami dar turėsite šitą su manimi nuveikti. E, da, jau yra parengta nemažai dokumentų, kuriuos reikia užbaigti arba bent jau pastumėti į priekį. Labai svarbu yra kalbėti ir apie Europol reformą, aš čia žiūriu Augustiną. Taip pat pirmasis parlamento svarstymas ir tarybos svarstymas turi būti užbaigtas, kad būtų parengta bazė tolesniam darbui jau šį rudenį. Aš tikiuosi, kad e, reforma bus duomenų apsaugos rytyje parengta. Taip pat mes turėsime e, SEPOL, policijos mokymo agentūros e, struktūrą pakoreguoti pagal Lisabono sutartį. Kiek žinome, dabar jau dokumentai yra parengti ir tikimės, kad viskas bus padaryta laiku. Manome, kad teisės saugos uh, pareigūnų mokymo sistema turi būti sukurta tvirtų pagrindų ir taip e, SEPOL agentūra galės būti suvienodinta su kitais. E, SEPOL darbuotojai turi būti e, kitaip įvertinami kitokiu juridiniu pagrindu, negu būdavo anksčiau. Kalbant apie santykius tarp mokslininkų, studentų ir kitų, Europos parlamentas čia yra padaręs labai svarbų darbą ir dabar laukime, kada taryba tars savo žodį ir galėsime priimti reikalingas taisyklės, kad priimtume į priimtume ES žmonės, kurie nori čia atvykti dirbti, mokytis ar įsteigti verslą. Taip pat tikiuosi, kad bus pasiekta pažangos dėl vizų paketo ir tikiuosi, kad tai turės palankios įtakos trečiųjų šalių piliečiams, kurių yra labai daug. Taip pat šengenų e, vizų išdavimas konsulatuose turi būti sutvarkytas. Per vasarą buvo uh, su taryba pasiektas formalus sustarimas tarp ES ir Kanados dėl PNR keleivių duomenų. E, dabar lauksime tik parlamento patvirtinimo. Tai, kas jau padaryta, yra ženkli pažanga. Uh, Ji yra susijusi su jau dabar egzistuojančiais mechanizmais, pirmiausia, domenų apsaugos saugikliais ir tikimės, kad Europos parlamentas labai greitai tą dokumentą patvirtins. Galiausiai, dėl PNR kalbant, žinome, kad neseniai pastarosiomis dienomis iš Irako ir Sirijos matėme siaubingų reportažų tai turės e, labai siubingų atgarsių visose ES valstybėse narėse. Vidaus reikalų taryboje su ministrais mes labai daug dėmesio skiriame vadinamiesiams užsienio kovotojams. Jie yra realioji grėsmė Europai. ES piliečiai dalyvaujantis konfliktuose artimuosiuose rytuose e, susipažįsta su ginklų naudojimu. Ir mes turime ieškoti priemonių, kaip su tuo kovoti. Todėl aš sveikinu pranešėjo Kirkhop e, sieki toliau e, spręsti šią problemą. Pone pirmininkė, aš ilgai kalbėjau, bet norėjau, kad ypač naujieji nariai geriau suprastų, kas yra padaryta ir ką mes esame pasiekę. Aš žinau, kad jūs susirinkote čia todėl, kad jums tos temos labai rūpi, galbūt kartais nuomonės dėl sprendimo būdų skiriasi, bet Europa yra pagrįsta kompromiso modeliu tarp skirtingų politinių partijų, sutarimo tarp skirtingų politinių partijų modelių. Aš mielai atsakysiu jūsų klausimus ir išklausysiu jūsų komentarų per artimiausias savaitės ir mėnesius. Aš toliau su jumis bendradarbiausiu. Ačiū. Ačiū gerbimo komisijos narė. E, Gerbimoji komisijos narė Manstrom buvo ir parlamento narė netaip seniai. Dabar suteiksiu žodį koordinatoriams. EPP vardu. Ačiū komisijos narė už jūsų pasisakymą ir už tai, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Kaip sakėte, iš tikrųjų jūsų srityje buvo nemažai. E, padaryta ir kibernetinio saugumo, organizu, kovos organizuotų nusikalstumumų srityje, bet aš kalbėsiu apie neteisėtą migraciją ir kalbėsiu apie Trident ir Frontex Plus operacijas. Aš esu iš Maltos ir puikiai žinau, kokia yra svarbi Mare Nostrum operacija gelbstint gyvybės jūroje ir kaip svarbu, kad ir ateityje operacijos būtų sulauktų pakankamai palaikymo. Norėčiau kad E, ir jūs, kai bus pradėta operacija, patikintumėt valstybės narės, kad jos turės ne tik tai žodinius pažadus. Vis dėlto ta operacija man kol kas atrodo dar tokia neišbaigta. Daug yra kalbama apie tai žiniasklaidoje. Vieni sako, kad šita nauja operacija e, papildys Mare Nostrum, kad pakeis, ar kad tai bus visiškai kita operacija. Manau, kad reikia aiškiau apibriežti, kokia tai bus operacija, koks jos tikslas bet kokiai operacijai reikia visų valstybių narių e, paramos ir finansinės, ir, ir moralinės. Ir jeigu Frontexo biudžetas nedidės, tai tiesiog ta operacija bus nesėkminga. Norėčiau sužinoti, kaip reagavo valstybės narės į, į, į šią operaciją ir taip pat norėčiau pas, pasakyti, kad džiaugiuosi, jog rytoj susitiksime. Dėkoju nuo SND frakcijos, ponia Pone Zybelt. Ačiū. Pradėsiu nuo ten, kur baigė mm, prieš mane kalbėjusi kolegė. Pone Malmstrom, ar galėtumėte šiek tiek daugiau mums papasakoti apie Frontex Plus? Ar ši operacija bus pradėta vykdyti lapkričio mėnesį? Ar valstybės narės sutarė, kaip dalyvau šioje operacijoje? Taip pat norėčiau sužinoti, ir iš kitos pusės. Norėčiau suž... pasidomėti ne tik tai apie tai, kaip yra gel... gelbėjami pabėgėliai. Jei neapsirinku, Italijos vyriausybė norėtų, kad pabėgėliai, kurie e, sulaikomi jos Italijos teritoriniuose vandenyse būtų perkelti į kitas valstybės narės. Italai sutinka juos e, sulaikyti, bet nenori jų apgyvendinti. Kita vertus dėl nelegalios migracijos. Mes turime labai daug programų, bet kaip praktiškai e, tai gyvendinama, e, ar ne visada galima nustatyti, ar tas nelegalas kirto sausumos sieną ar, ar, ar jūros sieną. Jūs kalbate apie nelegalią migraciją. Dauguma tų pabėgėlių iš tikrųjų ar migrantų norėtų dirbti Europoje. Kalbama apie milnę kortelę, apie sezoninius darbuotojus. Ar yra naujų planų, kaip kovoti su nelegalia migracija? Ir dar ką trečiose šalyse mm, jų piliečiai žino apie, apie galimybės, kaip legaliai atvykti į ES. Taip pat jūs kalbėjote apie užsienio kovotojus. Jei vokietis, vokietijos pilietis grįžta iš Sirijos, negi mes galime užkirsti kelią jam sugrįžti į savo gimtąją šalį net jeigu žinome, kad 3 tūkstančiai e, kovotojų iš ES yra tam tikroje šalyje. Žinoma, jeigu jie įvykdė nusikaltimą, jie turėtų būti patraukti baudžiamojo atsakomybėn, bet jeigu mes turime tik įtarimą, kad jie dalyvavo veiksmuose Sirijoje, ką tada daryti? Man atrodo, kad labai svarbi nekaltumo prezumcija, nes kad ir kokia didelė būtų grėsmė, mes juk negalime deportuoti piliečių ar neleisti jiems sugrįžti vien todėl, kad mes įtarėme, jog jie kažkur dalyvavo kažkokioje veikloje. Uh, thank you very much, Madam Chairman. Can I just uh, preface my remarks by... Uh... Ponas Kirkop. Ačiū, pirmininkė. Uh, Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisariai Malmstrom. Jie, ji iš tikrųjų net ne viską aptarė, apie ką galėjo kalbėti. Ir tai ta, tas, tas klausimų platumas rodo, kokia, koks platus yra jos mandatas ir mūsų komiteto <clears throat> mandatas. Ir ji aptarė e, tas problemas, tos iššūkius, su, kuriam, su kuriais dirbo ir iš tikrųjų tai rodo, kad padaryta labai daug ir norėčiau ją pasveikinti ir tikrai džiaugiuosi jos atlikt, atliktais darbais. Kalbėsiu trumpai. Tikriausiai nevarginsiu kolegų kalbomis apie keliaivio domenų įrašą, bet norėčiau šį bitą pasakyti dėl užsienio kovotojų, dėl tarybos išvadų. Man atrodo, kad labai svarbu suteikti prioritetą šiam klausimui ir tikiuosi, kad įtikinsiu kolegas, kad reikia eiti į priekį. Tai Dar kartą dėkoju komisariai už pagalbą. Dėl priekybos, priekybos žmonėmis man ypatingai kelia nerima priekyba vaikais. Tai yra siaubingas dalykas. Tai ne tik nusikaltimas, tai tiesiog niekaip negalima šito reiškinio pateisinti. Valstybės narės turėtų žinoti, kad kartais su vaikais elgiamas lygiai taip pat kaip su suaugusiais. Pavyzdžiui, jų apgyvenimas, laikymas, sulaikimas. Man atrodo, kad su vaikais reikėtų elgtis kitaip. Kai kalbame apie vaikus, kas yra žmogiškumas elgesyje su vaikais, man atrodo, kad reikia iš naujo apie tai pagalvoti. Korupcija, pinigų plovimas ankstesnėme posėdėje mes apie, lygiai apie, taip pat, apie tą patį kalbėjome. Tikriausiai komisarė pritars. Aš irgi dalyvauju ruošiant pranešimą dėl pinigų plovimo ir man atrodo, kad pirmiausia reikia kreipti dėmesį į proporcionalumą. Reikia e, kovoti su tikrais nusikalteliais, su tais stambiais nusikalteliais, kurie e, plauna pinigus tam, stambiu mastu, bet taip pat ir tiems, kurie, e, kurie bando spekuliuoti pervedimais ir panašiomis transakcijomis, jiems irgi, jiems e, irgi reikia kovoti. Dabar kalbant apie migraciją, Frontexą ir operacijas viduržėmio jūroje, jūs visą tai paminėjote, man atrodo, kad labai svarbu, kad finansavimas šiais ryčiai e, būtų skiriamas taip pat atsižvelgiant ir į, pabrėžiant toms šalims, kurios yra finansuojamos, žmogaus teisų, pagrindinių teisų e, svarbą. Nėra taip paprasta, nes mes dabar dauguma šalių turime labai daug problemų dėl nelegalios migracijos. Aš suprantu, kad taisyklės yra taisyklės, taisyklių pažeidimas, nesvarbu, kas jas pažeidžia, ar, ar nusikaltelių grupuotės, ar atskiri individai. Visgi neturėtų nukreipti mūsų dėmesio nuo pagrindinio prioriteto ir, ir, ir atspirties taško, tai būtų e, pagrindinių teisių tų, kurie e, nori į Europą atvykti ir Europoje judėti, ieškodami darbo, o ne su kažkokiais kitais tikslais. Dabar žodis poniai Vikstrom. So all... Ačiū, ponia pirmininkė. Žinome, kas įvyko maždaug prieš metus, įvyko tragedija ir visi ES vadovai reikalavo kuo greičiau imtis priemonių. Dauguma jų sakė, kad ES nepakankamai veikia, nepakankamai imas iniciatyvos, nors iš tikrųjų lygiai ta pati valstybė narė ES lygmenių blokavo veiksmus ir sprendimų prieimimus. Kai žinome, Frontexas pats neturi priemonių E, įvykdyti daugybės e, operacijų ir Frontex Plus priklauso tiesiogiai nuo valstybių narių noro e, gelbėti gyvybės. Todėl norėčiau paklausti apie valstybių narių reakcijas. Skaičiau stilių susidomėjimų rūpjūčio 27 dienos e, spaudos pranešimus, kai buvo pranešta apie e, Frontex Plus operaciją. Norėčiau sužinoti, kiek e, Frontex Plus papildys Mare Nostrum ir kiek toliau bus vykdoma Mare Nostrum operacija. Labai svarbu, aiškiai tai pasakyti, labai svarbu paminėti, kad Frontexas toliau vykdys gelbimo operacijas. E, kada bus mums šiam komitetui pateiktas Frontex e, e, veiklos planas tam, kad mes galėtumėm pasirūpinti saugikliai susijusiai su pagrindinėmis teisėmis. Manau, kad mes turime atlikti irgi savo pareigą šioje srityje, nes tai yra Frontex reglamento pakeitimas ir mes pr prisidėjome e, būtent įtraukdami tos saugiklius dėl pagrindinių teisų ir mes norėtumėm įsigilinti šį dokumentą. Tikrai daug ką norėčiau pasakyti, bet gal sustosiu, kad suteikčiau galimybę savo kolegoms paklausti. Ačiū, ponė Vikstrom, ponė Erst. Ačiū. Trys dalykai Pirmiausia, migracija ir pabėgėliai. Migrantai plūsta į Europą, jūs tai minėjote ir tai yra tiesa. Klausimas toks, kaip mes galime padėti valstybėms narėms, kaip papildomai galėtumėm padėti. Jūs kalbėjote apie Mare Nostrum, apie Frontex Plus operacijas, kalbėjote apie papildomą priemonę. Mes iš spaudos girdime, kad nėra aišku, kiek kainuos šios naujos operacijos ir priemonės. Ar jūs žinote, apie kokią sumą mes čia kalbame? Kiek valstybės narės yra pasiryžusios bendradarbiauti, kurios valstybės, kurios valstybės narės jau pasižadėjo prisijungti. E, kita vertus, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, ar jūs galvojate, pavyzdžiui, apie perkelimo programas, pabėgėlių perkelimo programas, arba kaip e, Frontex Plus operacijos metu bus saugomos jūrų sienos, per kurios plūsta e, pabėgėliai ar jie, kad jie nebūtų e, suimami ir nuplukdomi atgal trečiasias šalis. Tai tiek apie migraciją ir pabėgėlius, dabar apie džihadistus ir apie nelidimą jiems grįžti į Europos Sąjungą. Aš suprantu tas pagrindinės priežastis, kurias jūs vardyjate, bet kalbant teisinę kalbą. Jeigu atveriame duris pro jas į, galės įeiti ne tik ekstremistai, bet e, ir kiti. Taigi, jeigu keičiame taisyklės, reikia gerai pagalvoti, kaip jas nukreipti būtent prieš tą konkrečią grupę. Man atrodo, kad primdami tokį, e, tokią nuostatą mes atversime duris ir vėliau dėl to gailėsime. Galėsimės. Jūs taip pat kalbėjote apie PNR, e, Ponas Kirchopas labai entuziastingai kalba apie keliaivių domenų įrašus ir suprantu, kodėl jisai toks entuziastingas. Tačiau e, Teisingumo teismas priėmė sprendimą dėl duomenų e, rinkimo. Teismas anuliavo direktyvą dėl e, duomenų rinkimo. Ir sprendime aiškiai pasakyta, kad e, kadangi ten yra kalbama apie visus duomenis ir, tai, ir ta nuostata turi įtakos visiems piliečiams, mes negalime garantuoti, kad tie duomenys bus panaudoti tik tai kovai su e, terorizmu. Taigi mano klausimas yra, ką jūs dabar darote Europos lygmenių, kad kaip įsitikinsite, kad būtų visa Europos teisė pritaikyta atitinkamai pagal, pagal šitą sprendimą. Taip pat žinoma ir nacionalinių lygmenių. Taigi, ką iki šio, kas ir iki šiol yra padaryta, kad būtų atitinkam, kad būtų imtas atitinkamų veiksmų sulaukus šio teisingumo teismo sprendimo. Pone Keller, Komisarė, dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Aš irgi norėjau kalbėti apie Marę Nostrum, bet turiu dar vieną klausimą dėl vizų režimo liberalizacijos. Jūs minėjote daug šalių, bet Kosovas nebuvo paminėtas, gal ką nors turėtumėte apie tai pasakyti dėl Marę Nostrum. Daug kas sakė, kad mums trūksta informacijos, prisidedu prie visų tą sakiusių, nes man tikrai neaišku, ar Frontex plus e, pakeis Mare Nostrum, net pavadinimas yra visai kitoks, ar jisai visiškai pakeis Mare Nostrum, ar ne, tai kuria, kurias Mare Nostrum operacijos dalis pakeis Frontex plus, o kurios dalis liks lik ir. E, lik ir, ir nepadengtos, lik tai leisime žmonėms žūti jūroje. Tai tikrai nėra smulkus klausimas, tikrai yra labai labai labai svarbus ir dėlį įtaką turintis klausimas. Uh, Aš nebejoju Frontexo galimybėmis įvykdyti Mare Nostrum operaciją. Mes visi puikiai žinome, kad Frontex yra agentūra, kuri, e, kuri saugo Europos Sąjungos sienas, kuri e, kovoja su nelegalia migracija, bet e, gelbėti žmonės, tai nėra Frontexo atsakomybė. Jie tą daro, nes neturi kitos išeities, bet iš principo ne. Tai nėra jų kompetencija. Nesuprantu, kodėl. E, Pasieni, iš principo pasieniečių agentūra staiga turėtų tapti humanitarinė organizacija. E, todėl norėčiau daugiau informacijos apie tai. Turiu klausimų ir dėl tam tikrų smulkmenų, pavyzdžiui, kas prisėmė atsakomybę už tuos išgelbėtus žmonės, kuri valstybė narė turėtų juos priimti Frontex'e. Visą laiką yra kalbama apie tai, kad neaišku, kas yra atsakingas, bet to išgelbėjami daugiausiai nelegalus migrantai. Taigi, kas vadovaus gelbėjimo operacijoms, kas prisims atsakomybę kas skirsti su užduotis. Mes matėme, kad praeitie, kai buvo neaišku, kas yra atsakingas už kokį regioną ir už kokią operaciją, įvykdavo tiesiog e, tragedijos. Be to, jūs kalbėjote apie Frontex Plus, kokios pagrindinės bus Frontex Plus, e, kokie tikslai, ar tai bus sienos priežiūra ar jūros operacijos. Kalbant apie biudžetą, irgi kyla klausimų, ar dalis Frontexui skirto biudžeto ateityje bus skiriama Frontex Plus. Taip pat norėčiau paklausti, kas bus atsakingas už finansinės pagalbos, įvairiausių priemonių, personalo tiekimą. Nes Italija yra sakiusi, kad jeigu jinai turės priimti pabėgėlius, jinai norėtų gauti tam tikrą kompensaciją, o to kol kas dar nebuvo. Šiandien Vokietijos žiniasklaidoje galėjome E, randame Vokietijos ir Italijos vyriausybės pareiškimus apie naują iniciatyvą ir apie tai, kad atsakomybę reikia kitaip paskirstyti. O mano nuomonė yra šiek tiek kitokia. Ką jūs esate girdėjusi apie šitą iniciatyvą, ko galime tikėtis ir kaip nuo to nu, nukentės Dublino, trečioji Dublino iniciatyva. Ačiū, ponė Ferrara. Ačiū, labadiena, ponė Malstrom. Tikriausiai tai, ką pasakysiu, jau bus girdėta, nes daugumą e, tų klausimų jau iškėlė mano kolegos. Kalbant apie Frontex Plus ir Mare Nostrum. Ponas Alfano, mūsų vidaus reikalų ministras, sakė, kad viena operacija nepakeis kitos. Mes mums supratę, kad tai bus e, dvi skirtingos operacijos, kurios turės tam tikrų sąsajų. Norėčiau paklausti, kuo Mare Nostrum iš esmės skirsis nuo Frontex Plus. Be to, ka, kaip, kas, bus, kas atsitiks tiems toms pabėgėlių valtelėms, kurios bus aptiktos tarptautiniuose vandenyse. Taip pat būčiau dėkinga už aišku atsakymą apie tai, ar bus patruliuojama ties jūros sienų, ar ir kaip bus laikomasi žmogaus teisų. Nes Mare Nostrum šiaip ar taip yra terminuota operacija, jos pabaiga numatyta lapkritį. Esu skaičiusi, kad Prancūzija ir Vokietija norėtųsi prisijungti prie šios operacijos. Ką kitos valstybės narės e, daro? Kodėl jos neprisėma atsakomybės? Kodėl jos neprisėma atsakomybės e, sprendžiant šitą kritinę padėtį? 83 milijonai yra Frontexo išlaidos pastarojų per laikotarpių. Kaip manote, ar negalima būtų kažkaip efektyviau e, panaudoti kaštus ir, tarkim, įsteigti e, Frontexo centrą, pavyzdžiui, Sicilijoje? Be to, tikriausiai žinote, kad 60 procentų padidėjo e, pabėgėlių prašymų. Ką galima šios rytai padaryti? Uh, e, ačiū už klausimus. Visi kalbėjote apie Marę Nostrum, nuo to ir pradėsiu. E, man atrodo, kad direktorius pavaduotojas Frontexo direktorius pavaduotojas rytoj lankysis jūsų posėdį ir jisai iš techninės pusės galės atsakyti jūsų klausimus. Kaip žinote, Marė Nostrum buvo sukurta pradėta po Lampedusos tragedijos, tai yra italų operacija maždaug 100 tūkstančių žmonių, 100 tūkstančių žmonių išgelbėjo e, Italijos e, jūrų pajėgos. Tai yra įspūdinga operacija ir labai sveikinu italus už šį darbą. Tragiškoji pusė yra ta, kad iš kitos viduržėmio jūros pusės padidėjo e, srautas dar daugiau žmonių pradėjo e, sėsti į dar prastesnės valteles, nes tiesiog, kadangi iš Italijos pusės labiau e, efektyviau juos gelbėjo, tai jų pradėjo daugiau plaukti į Italijos pusę. Taigi, Mare Nostrum yra Italijos operacija, komisija e, neprisideda ir Italija pati turi nuspręsti, kas toliau vyks su e, Mare Nostrum. Žinau, kad Italija norėtų šiek tiek pakeisti tą operaciją. Frontex Plus kol kas pavadinimas yra tik tai laikinas. Frontex Plus nėra Mare Nostrum, tai bus siauresnė operacija. E, Frontex neturės pajėgumų įvykdyti visko, kas daroma e, Mare Nostrum operacijoje. Mes neturime nei tiek išteklių, nei tiek personalo, nei, nei tiek galimybių. Mare Nostrum yra labai brangi operacija. Ir Frontex Plus negali pakeisti Mare Nostrum. Tai bus e, labiau ribota operacija ir jinai tik papildys Mare Nostrum. Mes dirbame dabar su Italijos vyriausybė, taip pat ir su Maltos vyriausybė, tikėkime, pradėsime dirbti gal ir su kitomis šalimis e, ir bandome apibriežti konkrečiai šią operaciją Mes bandome numatyti, kiek, kiek tai kainuos, kiek reikės sraigtasparnių, laivų, darbuotojų ir taip toliau. Skaičių aš neturiu, nes mes toliau dar kalbame apie tai su Italija ir kol kas negaliu pateikti konkrečių duomenų, bet per ateinančias savaitės, manau, bus nuspręsta. Šita operacija bus siauresnė. Frontexo įgaliojimai, kaip dauguma jūsų žino, Kažkas apie tai kalbėjo, kad tai yra iš principo e, pasieniečių agentūra. Ir toliau žmonės plauks viduržėmio jūrą į ES, nes vyksta siaubingi konfliktai labai arti ES sienų. Iš Sirijos. E, pabėgėliai, kurie pasiekia Europą, jų skaičius yra nedidelis, bet vis tiek jis yra nuoseklus ir, ir toliau jie Europą bėgs. Mes turime, mes, mes ir toliau remsime e, pabėgėlių stovyklas už Sirijos sienų ir mes, e, mes, mes dirbame šioje srityje ir, ir atsakinga komisarė dirba ir, ir, ir Irake. Ir su tokiomis stovyklomis, reikės kovoti su prekyba žmonėmis, reikia dirbti su tokiomis šalimis, pavyzdžiui, kaip su Tunisu, su Libija yra sudėtingiau dirbti šioje srityje. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų laikomas įgaliojančių teisės aktų, kad priėmimo sąlygos būtų tinkamos, kad visos valstybės narės prisimtų atsakomybę, e, kad laikytųsi Dublino dokumento. Jeigu asmuo paprašo e, prieglopšio, kiekvienas turi teisę, kad jo prašymas būtų išnagrinėtas. prieglopsis gali būti suteiktas arba nesuteiktas. Jeigu nesuteiktas, tada turi būti pradėta gražinimo procedūra ir visa procedūra turi būti at, at, at, at, atlikta laikantis visų reikalavimų. Nepriimti žmonių, nenagrinėti E, nustumti, gražinti e, į tarptautinius vandenis, tai yra neteisėta. Ar taip yra atsitikę? Taip, taip yra buvę, bet tai yra pažeidimas, tarptautinės teisės pažeidimas. Ir jeigu mes išgirstame apie tokį atvejį, visą laiką kreipiamės į valstybės narės ir raginame imtis tinkamų priemonių. Kiek tai tiksliai kainuos? Negaliu pasakyti. Iš ES pusės mes bandome uh, E, išsiaiškinti, ar, gal, ar galime perkelti lėšas iš šių metų biudžeto į kitą, kitų metų biudžetą, ar galime susijęti, sujungti kelias eilutes, ar galime iš biudžeto skirtingų eilučių perkelti į, į šitos operacijos eilutę. E, žinoma, šitą operaciją kainuos, reikės ir įrangos, ir finansavimo. Ir jūs taip pat kartu su taryba turėsite prisidėti, kad būtų galima rasti daugiau lėšų. Kai bus aiškios Frontex plus, aiškus jo įgaliojimai, Frontexo valdyba ir generalinis direktorius tikriausiai jums ir to daugiau papasakos. Taigi Frontexas tai aptars su visomis valstybėmis, valstybės narėmis ir mes kartu su ministru Alfano bendradarbiausime su valstybėms narėmis ir išsiaiškime, kuo jos gali prisidėti. Iš tam tikrų šalių, pavyzdžiui, iš Prancūzijos gavau tinkamų, teigiamų signalų. Žinau, kad ponas Alfano keliauja po valstybės narės. Aš vykstu rytoj į Maltą. Mes apie tai kalbėsime e, kalbam apie tai, ką darysime su tai žmonėmis, kurie bus išgelbėti prieš pradant operaciją, reikia išsiaiškinti, kas bus daroma. Taip pat e, ministrai kalba apie naštos pasidalinimą. Man nepatinka toks pavadinimas, tik gal reikėtų vadinti patirties pasi, e, įsipareigojimų pasidalinimu. Dabar penkios ar šešios šalys priima visus e, pabėgėlius Bet yra ir kitos šalis, šešios iš principo šalis, kurios priima 76 procentus visų pabėgėlių. E, taigi šiaurėje ir pietuose daugiausiai. O tada turime maždaug 20 šalių, kurios labai mažai prisideda. Mes, jie pasirašė tos pačius, tos pačius įsipareigojimus, bet labai mažai prisideda. Ar mes galime juos priversti? Ne, negalime. E, E, daroma, ką galime. Mes bandome įtikinti valstybės narės, kad daugiau prisidėtų prie, e, prie šių programų. Mes bandome įtikinti valstybės narės, e, kad dalyvautų. Šiek tiek padidėjo dalyvavimas, bet per mažai. Kodėl žmonės keliauja per viduržėmio jūrą? Todėl, kad nėra teisėtų kelių atvykti, atvykti Europos Sąjungą, reikia sukurti tuos teisėtus kelius. Dabar mes renkame įvairiausią informaciją ir, ir akademin, akademikų ir įvairiausių ekspertų e, svarstymus e, ir kitas komisaras dirbsintis po manęs turės toliau dirbti mm, su šiuo klausimu ir tai bus vienas iš svarbiausių klausimų per kitą e, ta, ministrų tarybą. Tikiuosi, kad apie Frontex Plus jau atsakiau. Konkrečiau atsakyti negaliu, kaip sakiau, bet e, kai daugiau žinosiu, tada tikrai pranešiu. Dėl užsienio kovotojų tai yra tikrai rimta problema yra įvairių vertinimų. 9-10 šalių e, teigia, kad e, jų piliečiai keliauja į Iraką e, kovoti, paskui grįžta. Kai e, tas asmo, kuris e, žydų muziejuje nužudė keturis žmonės, yra vienas iš tokių kovotojų. Šve, žudikas Švedijoje irgi yra vienas iš jų. E, Mes nežinome, kiek jų yra, e, kiek yra tokių žmonių, tai yra slaptųjų žvalgybos organizacijų darbas. Mes kol kas negalime pasiūlyti jokio mm, europinio teisės akto, ką įsileisti, ko neįsileisti, iš ko atimti pasus. Tai nėra ES kompetencija, tai yra nacionalinė kompetencija. Kągi mes galim padaryti, tai susitikti, susėsti, pasidalinti mintimis ir sukurti tinklą, į kuriame būtų ir akademikų, ir ekspertų e, žinios ir pasiūlymai, kaip dirbti su aukomis, kaip, e, kaip dirbti su buvusiais kovotojais, e, kurie galbūt galėtų papasakoti savo patirtį ir atkalbėti potencialius kovotojus. Taigi mes tik tie galime Europos lygmenių padaryti. Pone Kirkopai, ačiū už gražius žodžius. Pritariu dėl prekybos vaikais. Jeigu kalbame apie prekybą vaikais migracijos srityje, mes įvairiose direktyvose turime nuostatų, kaip um, apsaugoti vaikus, o kai kalbame apie prekybą vaikais um, susijusią su lytiniu išnaudojimu ir priversniu darbu, e, turime atskirą e, direktyvą kovos su prekyba žmonėmis. O kalbant apie pinigų plovimą, tai mano kolega Mišelis Barinjė yra atsakingas už šitą sritį, reikėtų į jį kreipti šio klausimu. Kosovas. Ne, nepaminėjau. Tai vienintelė šalis Balkanuose, kuriai nebus taikomo vizų režimo liberalizacija. Vasarą Liepą įvyko antras Kosovo pažangos vertinimas, padaryta pažanga įvairiose sritise. Kaip žinote, dabar ten yra formuojama vyriausybė, todėl mes kol kas dar neturime į ką kreiptis, bet labai daug, kas, daug darbo padaryta. E, pateikėme e, rekomendacijos dėl e, visos dėl, dėl informacijos, dėl teisės saugos sistemos, dėl įvairiausių sričių, e, taip pat e, teismo sprendimų, prieiga prie teismo sprendimų ir taip toliau. Žodžiu, mes dirbame ir siūlome reformas ir norėtumėm, kad Kosovas irgi prisijungtų prie. E, vizų liberalizavimo režimo, tačiau visų sąlygų jie dar neišpildė. E, Ir paskutinis klausimas dėl duomenų rinkimo. Tikriausiai tikėjausi daugiau klausimų apie tai. Taip, Teisingumo teismas aiškiai pasakė, kad duomenų rinkimo direktyva, tokia kokia ją siūlo ES, yra neproporcinga. Ir Mes panašiai prieš dviejus metus komisijoje sukritikavome šią direktyvą ir aš e, dalyvavau su posėdėje ir pristačiau tą sprendimą. Teismas nesako, kad draudžiama rinkti duomenis siekiant kovoti su terorizmu. Jisai sako, kad tas rinkimas turi būti proporcingas, o dabar jis yra neproporcingas. Nacionalinė Tačiau e, nacionalinių lygmenių, nacionaliniai teismai turėtų įvertinti, ar yra proporcinga. Kas bus dabar? Mes analizuosime, atliksime analizę su teisės ekspertais, ar pateiksime naują pasiūlymą, dar negaliu pasakyti, nauja komisijos sudėtis apie tai e, kalbės, tarsis ir su jumis ir nuspręs. Iki dabar kiti kiti, kitos priemonės, kitos duomenų rinkimo priemonės yra daug labiau ribotos ir juose yra aiškiai numatyto, numatyti, numatytos duomenų apsaugos uh, nuostatos. Tačiau, pavyzdžiui, kai e, tobulinsime ir priimsime e, dabar svarstomas priemonės, mes galime atsižvelgti į teismo sprendimą ir sustiprinti asmens duomenų apsaugą bet mūsų teisės ekspertai nemato jokio ryšio su kitomis duomenų rinkimo sistemomis, nes jos yra daug labiau ribotos, daug siauresnės. Man atrodo, atsakiau visus klausimus, pirmininkė. Ačiū gerbimo komisijos narė, kolegos, liko tik 30 minučių klausimams ir atsakymams. Kalbėtojų sąrašas jau sudarytas, prašyčiau daugiau neužsirašyti. Jeigu turite daugiau klausimų, galite elektroniniu paštu nusiųsti poniai Malmström. Taigi, dabar ponas Vladiv, vieną minutę, prašom, nes jau 20 užsirašyti. Уважаема комисар Маустрем, през последните години на неспираща гражданска война в Сирия и сегашната ситуация в Ирак. Gerbiama komisarė, turėdami omenyje Sirijos karą, kas dedasi Irake, galime pasakyti, kad e, veikia ne tik tai e, tos teroristinės organizacijos iš savo pajėgų, bet ir Europos piliečiai dalyvauja tose e, teroristinės organizacijose ir tokie kovotojai grįžta Europos Sąjungą ir jie žinoma kelia didelį pavojų Europos Sąjungai. E, Kokių priemonių buvo imtasi ES, ypač Europolo lygmenių, kad čia Europoje tokie kovotojai neįvykdytų e, teroristinės atakos, teroristinio išpolio? Dabar iš Irako bėga 2 milijonai ar nedaugiau žmonių, kad išsigelbėtų nuo karo. Ir ar Europa būtų pasiruošusi tokiai Irako, migrantų iš, pabėgėlių iš Irako bangai? Kokių priemonių imsimės? kad padėtumėm tom, tom valstybėm nario, narėm, kurios bus ta pirmoji šalis, per kurią e, atvyks šie pabėgėliai. Uh, Ačiū dabar apie Teisingumo teismo sprendimą, apie duomenų saugojimo direktyvą. E, šis teismo sprendimas turės pasiekmių automatiškam duomenų išsaugojimui. Ir neužtenka interpretuoti, kad sprendimas taikomas tik tai telefono duomenims. Tai pernelyg ribota interpretacija. Teismas štai kaip parašė. Asmens duomenų e, kaupimas be jokio įtarimo prieštarautų ES pagrindinių teisių hartijos 7 ir 8 straipsnių. Čia viskas labai aiškiai pasakyta. Aišku, teismas sako, kad duomenys gali būti kaupiami, jeigu yra įtarimas, jeigu yra poreikis, jeigu yra proporcingumas, poreikis politinių požiūrių. Tačiau teisinių požiūrių teismas palieka interpretavimo laisvę. O kur teismas nepalieka interpretavimo e, laisvės, tai teikdamas, kad jeigu įtarimo nėra, tai tuomet duomenų kaupimas prieštarauja hartijai. Mes negalime ignoruoti šito teismo sprendimo ir jo pasiekmių egzistuojantiems keleivių duomenų kaupimo sustarimams arba būsimiems sustarimams. Ir todėl aš tikėčiausi daug išsamesnio atsakymo iš jūsų, kaip bus įgyvendinti teismo sprendime išdėstyti reikalavimai. Pane Rumbert, ačiū. E, labai daug klausimų pateikta, bet aš e, nusprendžiau ir pati dar porą pateiksiu. Cecilija, mes žinome dažnai, kad e, ne Europos Sąjungoje dažnai teisėtais būdais yra reguliuojami pabėgėliai. Kaip ambasados skirtingose valstybėse narėse prisideda prie sprendimo, kas gali siekti prieglopšio, koks jų kiekis ir kokiam atstumui gali siekti e, nuolatinio gyvenimo leidimo, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, kas nors iš Brazilijos atvažiuojantis į Europos Sąjungą ir norintis gauti nuolatinį gyvenimo leidimą, e, galės lengviau apsigyveninti Švedijoje, bet reikalavimų skeliama nemažai. O kaip kitos valstybės reaguoja? Kaip jūs įsivaizduojate, ar yra nustatytas koks nors procentas Europos Sąjungai, kiek kiekviena valstybė narė turi priimti imigrantų pabėgėlių? Koks skaičius priimtinas? Ačiū, ponė Infelis. didn't. I think you said my name, but I'm not, I'm not sure. I didn't hear it with the head. Pone Infeld, atrodo, į mane kreipėtės, bet negirdėjau, nes buvau užsidėjusi ausinės. Gerbiama komisijos narė, ačiū už šią diskusiją. Noriu užduoti kelis klausimus apie duomenų kaupimą. Kaip Jan Albrecht, aš manau, kad sprendimo pasiekmes bus daug platesnės. Jos turės būti taikomos PNR, TFTP ir kitoms programoms kodėl Europos komisija ir toliau bando prastumti Europos, visos ES PNR e, susitarimą, kai didžioji parlamento dauguma pasakė, mes jo nenorime. Komisija yra atsiemusi kitų e, direktyvų, pavyzdžiui, dėl motinystės atostogų, pareiškusi, kad taryba joms nepritarė. Kodėl jūs stumėte šitą iniciatyvą, nors parlamentas jai nepritarė? Ir antra, nesileisiu į detalės, bet visi pasiklausimo skandalai, ypač JAV ir kitose valstybės narise, masinė, masinis stebėjimas. Paskutinis skandalas – IC Reach. JAV žvalgybos ir teisės saugos institucijos paaiškėjo, gali naršyti po visus mūsų duomenis, kurie ten saugomi. Gali pasinaudoti Google paiešką Ir paskutinis klausimas. Kaip dėl Junktinės karalystės pasirinkimo galimybės? Opt back. Girdžiu gandus, kad rengiami pasiūlymai, kurie bus nagrinėjami taryboje iki metų pabaigos. Kodėl mums apie tai nieko nepranešama, nors tai labai svarbus tarp institucinis klausimas. Silvi Gijom, Jūs e, išvardinote labai svarbių pasiekimų e, savo srityje, o aš e, dėl imigracijos norėčiau paklausti. Labai svarbu sudaryti rasti nuoseklę sąsąją tarp skirtingų temų, nes vidaus reikalų migracijos politik, srityje politika turi būti nuoseklesnė, homogeniška. Ką Jūs galvojate po penkerių metų, o be to ir pats esate dirbusi parlamente, uh, Ar toks e, globalus nuoseklus požiūris migracija yra įmanomas, ar tai yra tik tai iliuzija? Merci, Madame Guillaume. Madame... Ačiū, ponė Guillaume, palėdaly. Um, thank you, Madam Chair. A quick side comment. Ačiū, pirmininkė. Viena pastaba. Šalutinė pastaba. Mielai kalbėčiau maltietiškai, tačiau nėra vertimo. Pastebėjau, kad taip atsitiko ir kitose e, komiteto posėdžiuose. Dabar komisariai noriu padėkoti už dalyvavimą. Pastaraisiais metais pastebėjau, ES žengė teisingų žingsnių dėl prieglopščio, dėl migracijos. Tačiau kita vertus, manau, kad dar ne viską nuveikėme, ypač irreguliarios migracijos srityje. Dar daug reikės nuveikti, kol sukursime atsakingą pasidalymo, naštos pasidalymo mechanizmą ES trūksta skaidrumo Frontex Plus sistemoje jau greit lapkritis, o nuo pat pradžių turėtų būti aiškios gairės, kokia turi būti Frontex Plus misija, kokios tais, dalyvavimo taisyklės, kokia geografinė apriptis. Jūs sakote, kad palyginus su Mare Nostrum e, taikymos rytis bus siauresnė. Ką jūs konkrečiai turite omenyje? Ir galiausiai, jūs teigiate, kad labai mažai valstybių narių priima prieglopščio prašytojus. Ar komisija turi konkrečių planų dėl atsakomybės pasidalymo? Nes juk tai gal galia yra visa, europinis, visa europinė problema. Pone Atkinson. Um, Du klausimai. Nelegali migracija. Doverio uostas yra mano rinkimų apylinkėje. Doveris yra pirmose fronto linijose, kai kalbame apie nelegalę migraciją. Šiandien išgirdome, kad Kalė miesto meras pagrasino blokuoti e, nelegalių migrantų patekimą. Ar planuojate ką nors dėl to dalyką? Ir antras klausimas dėl arešto orderio. E, žinome apie Britus, kurie buvo areštuoti Ispanijoje dėl to, kad bandė išvežti iš ten savo sergantį sūnų. Ir tokie veiksmai netitinka ES arešto orderio taisyklių. Galbūt komisija galėtų paaiškinti, kokios bus pasiekmes. Pone Gomes, vieną minutę. Aš, komisarė, pritariu jūsų teigiamam darbo įvertinimui ir džiaugiuosi, kad jūs vėl paskirta į šį postą. Ebola kelia aišku pavojų Europos ir pasaulio saugumui. Bet matome, kad komisija neaktyviai reaguoja arba iš vis nereaguoja. Šitoje srityje reikia mūsų pastangų sinergijos. Korupcija Jūs pabrėžite, kaip svarbu kovoti su ją. Teismų bendradarbiavimas ypač šlubuoja kovojant su korupcija. Pateiksiu pavyzdį. Müncheno teismas nuteisė tam tikrus asmenys dėl korupcijos Portugalijoje ir Graikijoje Bet aš prašiau išgirsti nuosprendį, man buvo pasakyta, kad tai slaptas nuosprendis, nors portugalai, portugalų teismai prašė pateikti detalės, gavome labai mažai informacijos, to tikrai nepakanka, kad mes išsiaiškintume, kas tie asmenys, kurie buvo nuteisti dėl korupcijos Portugalijoje. E, norėčiau išgirsti jūsų komentarus šiuo klausimu. Pone Seržantinį, vienas klausimas pratesiu jūsų pastabą, kad žmonės grūdasi į tuos nelegalius laivus, nes legalaus kelio į ES nėra. Aš visiškai pritariu. Aš Ar galiu tikėtis iš jūsų daugiau pasiūlymų, daugiau pasiūlymų dėl darbininkų, darbuotojų migracijos? pavyzdžiui, sezoninių darbuotojų. Mums reikia tokių darbuotojų, tokių migrantų mažiau apmokamiems darbams. Antras klausimas. ES ir Kanados PNR sustarimas, bet neseniai teismas priėmė sprendimą dėl duomenų kaupimo. Ar nebūtų protinga jums komisijai pateikti tą susitarimą teismui įvertinti, nes man atrodo, kad mes patys dabar pažeidžiame savo pačių teisę. Pone Usmanova, ačiū pone pirmininkė. Gerbiamo komisijos narė, noriu dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į tai, kas vyksta Europos pietuose ir pietričiuose. Anot Bulgarijos nacionalinės statistikos agentūros 2013 metais 7400 dešimt žmonių prašė prieglopšio ir nuo 2014 metų sausio mėnesio iki dabar jau yra pasiektas beveik 5 tūkstančių skaičius. Tas skaičius nuolat auga. Bulgarija labai tvirtai e, tenkina įsipareigojimus prisimtus dėl pabėgėlių apsaugos bet jis susiduria su daugeliu sunkumų finansinė prasme įgyvendinant savo pasakomybę. E, finansinių išteklių neužtenko. Bulgarija nėra vienintelė šalis, kuriai tokie sunkumai iškyla. Yra keletas valstybių narių esančių prie ES išorinių sienų tą patį išgyvena. Ką Jūs galvojate apie e, galimybę bendromis Europos e, programomis e, dėl pabėgėlių įkurdinimo padėti tokiams valstybėms narėms išsaugoti solidarumo ir atsakomybės principo, taip pat kaip e, mes galėtume geriau įgyvendinti ES veikimo sutarties 80 straipsnį. Pone Maier. Um, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, manau, kad absurdiška, jog komisarė dėl Frontex Plus viską vertina kaip galimybę, nors visiškai neaišku, kaip veiks Frontex Plus, ar kaip sienų apsaugos tarnyba. Ar Frontex Plus užsiims migrantų registravimu jiems atvykstant į ES teritoriją. Ponas Weidenholzer. Gerbiama komisijos narė, džiaugiuosi, kad kalbėjote apie kovotojus, užsienio kovotojus. Kol kas per mažai daroma tuo klausimu. Dabar dėl keleivių duomenų taip pat problema neišspręsta. E, pagrindinė problema, mano akimis žiūrint, yra verbavimas. Asmenys verbuojami iš skirtingų socialinių sričių, verbuojami raginami prisimti prie džihadistų Tai vyksta viešose vietose, parkuose. Jie verbuojami pasitelkiant moderniausius metodus. Manau, turėtume užsimti, labiau užsimti prevenciją, kad sugriautume tuos verbavimo modelius. Ką jūs apie tai galvojate? Gal galite paminėti kokiu nors projektų tuo tikslu. Pone Kengė, dabar pirmininkė jau supratau, kad kreipiatės į mane. Nemažai šiandien pasakyta, nemažai klausimų aptarta, aš dėkinga komisijos nariai Malmström kad pasidalijo savo patirtimi. Jūs teigiate, kad Mare Nostrum ir Frontex Plus tai du skirtingi dalykai. Tačiau mūsų patirtis yra šiek tiek kitokia. Aš kalbėsiu panašiai kaip ponia Gijom. Mums reikėtų bendros e, europinės politikos valdyti prieglopšiui ir migracijai. Kodėlgi neišplėtus TVR tarybos, nesuteikus platesnės kompetencijos, kad nespręstume tų klausimų kiekvieną kartą kaip ekstremalių situacijų. Frontexas dirba su ekstremaliomis situacijomis. O mums reikėtų vertinti nelegalią migraciją kaip nuolatinį fenomeną. fenomeną. Galbūt mums reikėtų informavimo kampaniją vykdyti, o ne nuolat stengtis užkamšyti. E, Taip pat nepamirškime, kad ES yra gausi premiją už žmogaus teisų apsaugą ponia Spinelį. Aš pritariu kolegijai Kengi, tad paminėsiu tik kelis dalykus. Jūs pagyrėte Mare Nostrum, kad ta operacija išgelbėjo daug gyvybių. Mes tikėjomės, kad Mare Nostrum virs europinę iniciatyvą, tačiau vyksta priešingas procesas. Dvi iniciatyvos steigiamos – Mare Nostrum ir Frontex Plus. Jų kompetencijos visiškai atskiros. Frontex Plus, plus vykdys kontrolę ir patikrinimus, o ne gelbėjimą jūroje. Nežinome, kiek valstybių narių dalyvaus, kokie, kokie, kokie ištekliai bus skirti. Problema štai kokia. Italijos vyriausybė, kuri sukūrė Marė Nostrum iniciatyvą, nesutinka. Teigia, jog Frontex Plus taps viršesnė iniciatyva už Marę Nostrum. O tai reikštų, kad Marė Nostrum bus numarinta. O tai savo ruoštų reiškia, kad žmonės vėl viduržėme jūroje žus. Dėkoju poniai Spinelį. Toliau ponia Guzman. Señora komisarija, según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en lo... Pone komisarė, nuo 14, 14 metais e, viduržėme jūroje e, žuvo labai daug žmonių, kurie bėgo nuo e, karo, nuo bado kurio, e, ir, ir, ir nuo kitų konfliktų, kuriuos sukelia Afrikoje šiaurės vyriausybės ir jos, ba, jie bando patekti į Europą, kuri yra dabar kaip kažkokia tvirtovė, į kurią neįmanoma e, patekti. E, Frontex mūsų nuomonė nėra išeitis, reikėtų, pavyzdžiui, liautis pardavinėti ginklus į, tos, į tuos regionus. Turiu klausimą. E, jūs žinote, kokia padėtis yra siautoje Melilijoje, kur nuolatos yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Ar žinote, kad nėra nesilaikoma nei Ispanijos, nei Europos teisės, yra deportuojama neteisėtai, jie deportuojami neteisėtai atgal į kilmės šalis. Human Rights Watch e, kalba apie tai, kad Melilijoje policija e, piknaudžiauja savo įgaliojimais. Ar žinote apie tokius faktus ir ar tokia yra ta Europa, kurios jūs norite? Uh, Ačiū, sako ponia Lauristin. Noriu padėkoti Malmström už sunkų darbą. Kartais atrodo, kad tas dirbamas darbas yra ko ne beviltiškas. Galbūt dabar nelaikas e, daryti išvadas, bet paklausiu, kokie sudėtingiausi klausimai jūsų nuomonė, kurie yra beveik išspręsti. Ir ko jūs nespėjote išspręsti, kam pritrūko išteklių, ką mes dabar galėtume nuveikti, efektyviau? Kokie europiniai mechanizmai galėtų būti veiksmingesni? Aš kalbu ne tik apie žmonių gelbėjimą jūroje, bet ir apie tai, kaip geriau integruoti atvykstančius migrantus. Daug valstybių išleidžia milžiniškas sumas integravimui, bet švietimui, bet ne visai aišku, ar išleidžiama efektyviai. Toliau, vaikai ir jaunimas. Ar mums reikia kokiu nors veiksmingesnių europinių sprendimų, kurie turėtų būti pritaikyti migrantų, prieglopščio ieškotojų vaikams ir jaunimui? Tai yra svarbiausia. Juk matome, kad naujų e, kad migrantų antros ir trečios kartos yra mūsų politikos žlugimo pavyzdys. Jie tampa našta Europai, prikuria problemų. Ar turite kokį nors idėjų ateičiai ir šiai naujai komisijai, su kuo reikėtų dirbti? Pone Daky, ačiū ponė pirmininkė, ačiū gerbiamų komisijos narė, ačiū už jūsų pristatymą Jūs išdėstėte daug svarbių, aktualių klausimų, visko nekartosiu. Man tik rūpi vienas organizacinis aspektas. Jūs pati kalbėjote, kiek daug sunkumų iškyla e, reglamentuojant migrantų srautus ir e, susidorojant su padariniais. Ir žinome, kad e, tai turi rimtų padarinių saugumo, sanitarnė prasme, kolega kalbėjo apie tai, ebolos problema buvo paminėta, taip pat turim galvoti apie tai, kaip yra elgiamasi su žmonėmis, bet to tie žmonės prisideda prie nusikal, organizuotų nusikalstamumą. Vis labiau ir labiau matome, kad yra daug pasislėpusių e, migrantų. E, e, žinome, kad Kalė miestas šiaurės Prancūzijoje labai ženkliai nukentėjo nuo imigrantų srautų, nes e, e per kelis mėnesius Kalė mieste e, tie nelegalūs migrantai, e, kurių, kurie sudarė vos ne 50 procentų visų migrantų, e, buvo jį užgulę, nes norėjo patekti toliau. E, tai akivaizdžiai parodo, kad ES susiduria su daug sunkumų, su nederamu sienų valdymu. Aplink viduržėmio jūrą prisiminkim Lampedusos katastrofą. Kai kuriuose ES valstybėse narėse ta parolio labai aktuali, ypač Junktinė karalystė galėčiau išskirti. Ir dabar, kai, ar galime būti tikri, kad Frontex 2 turės geros, atneš naudos, kovojant su nelegaliaisiais migrantais. Frontex Plus yra pirmasis etapas. Žinoma, jis yra gyvybiškai svarbus, stiprinant kovą su e, nelegaliais migrantais, kurie, nepaisant mūsų pastangų, ir toliau e, sugeba išvengti išorės sienų kontrolės ir sėkmingai Šengeno zonoje cirkuliuoja. Taigi mes remiame Frontex Plus, e, bet norėtume, kad visoje ES sustiprėtų bendradarbiavimas su kilmės ir tranzito valstybėmis, Mes norėtume, e, kad būtų labiau bendradarbiavama identifikuojant imigrantus, ypač pirštant spaudų atžvilgių. E, pirmininkė bando nutraukti kalbėtoje. Aš baigiu, norėčiau sužinoti, ar bus imigracijos e, komisijos narys paskirtas, kaip kad žadėjo per rinkimų kampaniją ponas Junkeris. Vielen Dank, Frau Kommissarin für. Bin ich dran? Non, mais c'est pareil. Individualisé, Pardon c'était l'engagement. C'est un commissaire individualisé. Monsieur Bonny. Ah, Bonny. I'm sorry. Ponas Bonny. Ačiū, gerbiama komisarė, kad jūs išsamei apžvelgėte daug komplikuotų problemų. Noriu užduoti vieną klausimą. Kaip valdyti tą procesą, kuris vyksta taryboje, rengiant susitarimą dėl PNR duomenų? Neaišku, kaip tas procesas vyksta, kai kurios valstybės narės nepasiruošusios, kitos neturi noro. Kaip manote, kaip organizuoti darbą geriau? kaip paspausti pirmininkaujančią valstybę ir geriau valdyti tą procesą. Nous avons encore trois personnes, s'il vous plaît, Madame Post, Madame Bilt. Ačiū. Mes jau savo laiką išeikvojame, bet paimsime dar penkias papildomas minutės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 överhuvudtaget? Står vi för de värderingarna som vi skriver så flott om? Tyvärr så ser jag inte det. Si, Madame Bildt. Uh, thank you, Madam Chair. Ponia Bildt. Congratulations for your... Sveikinu komisarė, kad jūs vėl paskirta į tą postą. Aš noriu kalbėti, kaip ir kiti kolegos, apie skubų pabėgėlių prieglopščio prašytojų klausimą. Kai mes galvojame, kaip išsaugoti jų gyvybės viduržėmio jūroje ir kitose regionuose, džiugu, kad jūs norite raginti valstybės narės dalytis našta. Švedija priima apie 20 procentų prieglopšio prašytojų. Ir pats laikas pagalvoti ne, ir apie tai, e, kad reikia išgyventi bet jų gyvybės, bet ir apie tai, kad tiem žmonėms, kurie atvyksta į Švediją, teks praleisti ten ko ne visą gyvenimą. Toliau, dėl e, prekybos žmonėmis, ką ketinate daryti, kad būtų įgyveninta direktyva, kurią mes priėmėme praeitos kadencijos metu. Ir dar viena strategija dėl e, nepilnamečių. Ką ketinate daryti e, su veiksmų planu, kad vaikų interesai būtų geriausiai išsaugoti. Ponas Becker, ačiū. Dėkoju komisijos nariai apie pateiktą informaciją, už pateiktą informaciją apie Frontex. Aštuonis kartus padidėjo migrantų bandančių atvykti per viduržemį jūrą skaičius. Ir biudžeto akivaizdžiai nepakanka. Ką Jūs manote apie būsimą Frontex biudžetą? Ir antra, kada bus pateiktas naujas PNR susitarimas svarstymui? Ką komisija galvoja apie kitas politikos rytis. Pavyzdžiui, bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Ir paskutinį kalbėtoją, ponė Sibil, vieną minutę. Labai trumpai apie Frontex. Italija aiškiai pareiškė, kad Mare Nostrum iniciatyvą stabdys ir turės perimti tą veiklą Frontex. Bet žinome, kad Frontex to neužsims. Koks konkretus sustarimas yra su ministru Alfano. Neseniai išgirdome informacijos iš Italijos ministro. Norėčiau žinoti, ar ta informacija teisinga. Kad egzistuoja susitarimas, jog Mare Nostrum tęsis nacionalinėse vandenyse, o Frontex perims atsakomybę tarptautiniuose vandenyse. Ką galite pasakyti? Ačiū, ponė Sipil, komisijos narys suteiksiu žodį tik keletą minučių, mes turim balsuoti dėl biudžeto. Žiūrė. Žinoma, aš pabandysiu kalbėti trumpai, bet vis tik klausimų yra labai daug. Pradėsiu nuo ponios Dati. Jūsų klausimas, ar bus e, migracijos komisijos nario pozicija, postas įkurtas? Ne, aš nežinau. Ponas Junkeris, komisijos vadovas, turės formuoti naująją komisiją. Aš manau, kad kitą savaitę viskas bus parengta. Ir jeigu jis įsipareigojo, tai kitą savaitę galėsit jo paklausti. Uh, Buvo labai daug klausimų, kurie apima e, teisingumo komisijos nario kompetenciją ir e, klausimus dėl arešto orderio, domenų apsaugos dėrybų perduoti jai. Aš sutinku, kad taryba labai lietai dirba tais, tomis temomis. Keletas žodžių dėl migracijos. Daugelis jūsų klausėte, ar iš tiesų taip reikėtų šias problemas spręsti. Žinoma, kad ne migracija greta ekonomikos ir darbo vietų kūrimo Europoje išliks viena iš aktualiausių temų artimiausiais dešimtmečiais. Visame pasaulyje yra daugybė žmonių, kurie migruoja. Bendrai tai yra geras reiškinys. Migracija yra geras, pozityvus reiškinys, e, į ateitį orientuotas e, reiškinys. Ypač jeigu žmonės įdaro savo norų, bet tų žmonių, kurie visuomet bandys pabėgti, migruodami nuo skurdo, nuo lygų, nuo karo, nuo konfliktų, taip yra Irake, Sirijoje ir kitur. Tik labai nedidelė dalis tų žmonių uh, bandys patekti į Europą. Šimtas tūkstančių sirijiečių iš trijų milijonų Sirijos pabėgėlių ir 6 milijonų viduje perkeltintų žmonių pat, nori patekti į Europą. Bus nemažai ir irakiečių, bet didžioji dalis jų stengiasi kaimininėse valstybėse įsikurti. Mes jiems turime padėti ir ten, bet turime suprasti, kad reikia apginti tam tikras vertybės, tam tikrus įsipareigomis. Visi tie žmonės negali atvažiuoti į Europą. Mes turim valdyti nelegalią migraciją, darbo jėgos migraciją, prieglopšio migraciją. Mes jau daug esame padirbėję, bandydami sukurti globalesnį šio reiškinio vaizdą, nes tai yra susijęs su užsienio politika, priekyba, humanitarnė pagalba, daugeliu kitų politikos ryčių. Ir visą tai ateityje turime suderinti. Aš tikiuosi, kad nauja komisija, naujas parlamentas ir taryba sugebės tai padaryti ir baigs mąstyti atskirai Šis iššūkis yra labai rimtas. Mes Europoje turime tvirtų politinių jėgų, kurios migraciją vertina kaip grėsmę, su kuria reikia kovoti. Aš toms jėgoms nepriklausau, bet realybė yra tokia ir mes turim e, su tokiom politiniam partijom, vyriausybėm ir ministrais dirbti. Reikia nuoseklaus požiūrio vertinant to žmonės nuo pat momento, kai jie pasitraukia iš namų, iki jų atvažiavimo galutinio taško. E, sprendimo rasti netaip jau lengva. Frontex Plus yra tik sprendimo dalis. Ji nepakeičia e, Mare Nostrum. E, aš nežinau, ką ministrai šiandien pasakė. Bet Mare Nostrum yra Italijos reikalas, ne mūsų. Mare Nostrum mūsų darbą tik papildo. Uh, mes negalime jos kažkuo pakeisti. Frontexas bus žymiai kitoks, visiškai kitoks ir aišku, jo prerogatyvas bus greit apibrieštas. Jam reikės daugiau pinigų, daugiau įsipareigojimų ir aš labai norėčiau, kad valstybės narės aktyviau dirbtų, kad visos 28 valstybės narės atsivertų ir pasakytų, mes apsimsim mums tenkančią naštą. Pone E, Liudberg, mes negalime priversti valstybių narių tai padaryti. Mes galim tik prašyti, kad jos visos apsimtų atsakomybę. Nėra įstatymų, kuriais ES galėtų kažką primesti. Mes galime tik prašyti, kad valstybės narės įsipareigotų ir patenkintų bent jau pagrindinės tarptautinės ir Europos konvencijas. Tai yra susiję ir su darbo jėgos migracija. Uh, Mes esame prieėmę čia nemažai įstatymų, jie yra geri, bet nepakankamai. Mes kalbėjome apie labai išsamų darbo migracijos reglamentavimo dosiją. Pone Vikstrom puikiai žino, kaip yra sunku mokslininkų direktyvas, e, mokslininkų judėjimo judumo direktyva e, buvo jau labai sudėtinga, o tai yra tik tai labai nedidelė migrantų dalis. Mes bandom sukurti išsamius teisės aktus visiems, norim parengti dirbą pagrįstą dialogų, analizę, norime, kad visų kvalifikacija būtų deramai vertinta. Aš tikiuosi, kad e, mano e, pasiekėjas e, tuo požiūriu iškels pakankamą iniciatyvų. Turiu pasakyti, kad dėl ebolos dabar kaip tik du komisijos nariai e, jau komitetams skirtingiems parlamente atsakinėja apie tai, kas yra daroma dėl ebola. Mes bendravame su gydytojais, su medikų bendruomenėmis. E, ta lyga yra baisi, kol kas neturime jokių e, ženklų, kad ji nebūtų pavojinga Europai, bet turime daryti viską, kad ta grėsmė netaptų apčiuopiama užsienio reikalų, kiek žinau, komitetas ar e, pagalbos besisančiam šalims komitetas šiandien susitinka su komisijos nare Georgijeva, e, kuri pateiks naujausią informaciją apie ebolą dėl PNR ir duomenų apsaugojimo direktyvos. Ta tema labai sudėtinga, delikati. Jūs žinote, kad duomenų e, kaupimo direktyva man nebuvo pati palankiausia, pati maloniausia, bet reikia pasakyti, kad e, ten yra surinkta visa eilė komunikatų. PNR yra susiję su keleivio paties suteikiama informacija e, skrydžio bendroviai. Informacija nėra renkama slaptai, bet teisės ekspertai jau dabar bando išsakyti, kad PNR susitarimai turėtų būti kitokie, negu yra dabar kodėl mes siekime Europos masto PNR sistemos, ponė Intveld klausė. Uh, Man susidarė įspūdis, kad parlamentas neatmetė šio dokumento, nebalsavo, per, kad būtų atmestas. Jis buvo tik gražintas komitetui. Aš manau, kad tai yra kas kita. Be to, 14 valstybių narių jau turi savo nacionalinės PNR sistemas. Manau, kad būtų žymiai geriau, jeigu sukurtume Europos masto PNR sistemą ir tada turėtume galimybę pritaikyti griežtesnius standartus dėl domenų apsaugos ir apriboti jų naudojimo mastus. Aš manau, kad yra palanku tai, kad jūs dar kartą e, šį klausimą nagrinėsite. Na, turbūt jau viskas. Dar dėl užsienio kovotojų. Iš esmės valstybės narės tas problemas turi spręsti, mes jokių teisės aktų Europos lygmenių tą temą nesiūlysime, bet mes keičiamės patirtimi, finansuojame daug prevencinių programų, kaip jūs klausėte yra vadinamosios išvykimo programos ne tik užsienio kovotojams, bet ir ekstremistams, kairiojo ar dešiniojo sparno ekstremistams. Aš e, tikiuosi, kad e, tie žmonės kilę iš e, smurtinės ekstremistinės aplinkos, jie nesugrįž. E, bet ES finansuoja nemažai veiklos, tačiau e, represinių teisės aktų ji nepriima, valstybės narės tą turi daryti, nes tai yra jų kompetencija. Tiek, ponė pirmininkė, aš norėjau pasakyti, labai atsiprašau, jeigu ką nors pamiršau, labai malonu buvo su jumis susitikti. Šitą pamiršau, sako komisijos narys. Yes, yes, one very important article. Dar vienas dalykas, dėl 36 straipsnių, štai ko jūs klausėte. Tai nieko neturi bendro su Britanijos išimtimi ar neišimtimi. Per dėrybas buvo pasiekta. Komisija vykdo dėrybas, ko taryba turi sutikti. Uh, bet aš mielai sutikčiau, kad kas nors iš komunikacijų generalinio direktorato ateitų pas jūs užseiktų naujausią informaciją. Tik tai reikia rasti tinkamą datą. Pone Intvelt. Ačiū už atsakymą. Aš suprantu, kad laiškas su informacija buvo nusiustas parlamento generaliniam sekretoriui. Manau, kad būtų labai gerai, jeigu parlamento nariai gautų tokią pat informaciją. Merci. Merci, madame le... Ačiū, gerbiamo komisijos narė sėkmės rinkimuose. Mes galėtume jūs dar kartą prieš kadencijos pabaigą pasikviesti. Uh, alors, on va continuer avec uh, le vote. O dabar balsuosime. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez la... Ponas pranešė, ar jūs norit kalbėti, ar ne? Prašau. Jeigu nenorit kalbėti, tai padarysiu poros minutėlių pauzę ir tada e, balsuosime. J'y vas. Малко кафе, ако донесеш. А, имаш ли пари?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 Madame Bild, je vous en prie. Pone Bild, prašom, žodis jums. Je vous en prie de tester d'abord les cartes électroniques. Pirmiausia, prašyčiau iš patikrinti, ar veikia elektroninės kortelės. Est-ce que tout le monde a posé les cartes déjà? Ar visi turite korteles? Vot est ouvert. Liuvotai kliau. Pradedam balsuoti, baigiame balsuoti. Pažiūrėsime ir gerai. Veikia, sistema veikia, frakcijų narių skaičius atitinka. Tai buvo tik išbandymas. Na, o dabar mes pradėsime nuo pakeitimų, kurie jau yra parengti. 6100. Kas už? rankos pakelimu, kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Dvidešimtas, kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. 21. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 22. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 23. Kas už. Kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 24. Kas už kas prieš susilaikę. Manau, kad reikia patikrinti elektroniškai. Tikriname kortelėmis. Balsuokime. Liuvotikliau. Balsavimas baigtas.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 Prašyčiau dar kartą pabalsuoti. Dar kartą prašyčiau balsuoti. tikliu. Balsavimą baigiame. Mais il y a... Ça, ça marche ou ça marche pas Tai ar tai veikia ta sistema ar neveikia? Ką dabar daryti, sako pirmininkė. One plus, one minus, donc ça ne change rien. Il y a encore une personne qui est minus. Dar yra žmonių, kurie neturi kortelių, bet balsuoja prieš. Dvidešimt septyni, dvidešimt septyni atmesta. Pirmininkė, tai yra mano balsas. Mano pakeitimas iš pradžių aš kaip ir laimėjau, o dabar pralaimėjau. Nežinau, kas atsitiko, jūs nepaaiškinot. Tai ar kažkokie papildomi balsai yra pridedami, atimami, kas čia dedasi? Excusez-moi, Madame Sergentini, mais c'est le vote. Atsiprašau, ponė Seržantinė, bet taip vyksta balsavimas. Viena kortelė yra papildoma iš socialistų ir e, dar viena yra iš kitų. Vėlgi, pirmą kartą, kai balsavote, paprašėte, kad būtų balsuojama antrą kartą, nepaaiškinusi kodėl. Paprastai, jeigu balsavimo rezultatai nesikeičia, niekam jokių problemų neiškyla. Bet aš Pirmą kartą laimėjau, antrą kartą pralaimėjau. Tai e, man yra nepriimtina. Pone Seržantinį, sekretoriadas man paaiškino, kad pirmasis balsavimas e, E, per pirmąjį balsavimą balsai buvo vienodai paskirstę taip pat, nes buvo dvi kortelės, e, dviejų asmenų balsai buvo prieš. Ir tada viskas išeina lygiai. Na, o dabar periname prie 25 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 01 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 27. Kas už? 29. Atsiprašau, pirmininkė. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Na, o dabar 30 kas už, 30 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Ar atmesta ar priimta, klausė pirmininkė, atmesta. Toliau. 32. Kas už? Prašyčiau įsijungti mikrofoną kalbant. Buvo jaučiamas toks e, nesusipratimas, ar dėl 30 ar dėl 33 balsuojam. Ar galit pakartoti dėl 30? 32. 32. Kas už? Kas prieš? Gerbiama pirmininkė, ponė Sipel kalbėjo apie 30. Jūs neatsakėte klausimą dėl 30, tai kodėl aš reičiau balsuoti dėl 32. Jūs sakot, e, kad turi būti priimtas ponios Sipel sprendimas dėl 35, bet ponė Seržantinė, aš prašyčiau, 30 e, pakeitimas atmestas po balsavimo dėl 29. Prašyčiau drausmės. Toliau 32 pakeitimas. E, dėl 32 pakeitimo. Kas balsuoja už? Kas balsuoja prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 30. Pirmas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 33. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. E, 03. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Priimta. 04. E, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 34. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 35. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 05. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kas už, kas prieš. 36. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. E, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Priimta. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Nulsimtas kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 39 ir 43 balsuosime kartu, kas už, kas prieš susilaikė, priimta E, priimta. 44. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 47. Kas už, Atsiprašau, pirmininkė atkrenta. Toliau 08 taip pat atkrenta. 48 kas už, kas prieš. Susilaikę. Manau, kad reikia tikrinti. Tikrinsime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. Keturiasdešimt devintas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. E, penkiasdešimtas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 09, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 10, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 11, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 51. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 12. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 53. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 54. Kas prieš, kas už susilaikė priimta. Galime patikrinti, sutinku. 44 pakeitimas. Tikriname. Penkiasdešimt ketvirtas. Le vote est clos. Le résultat. Baigėme balsuoti, koks rezultatas? Atmesta. Na, o dabar 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 56. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 57 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 58 kas už, kas prieš susilaikė. Aš manau, kad priimta, bet galim patikrinti. E, 58 balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 59. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 60. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 61. E, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 14. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 62. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 63 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Norite patikrinti, prašom. Galim tikrinti 63 pakeitimas. Baigiame balsuoti, koks rezultatas. Priimta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Mano nuomonė viskas aišku, bet jeigu norite, galime balsuoti dėl 64 elektroniškai. Balsavimą baigiame. Atmesta. 16. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Ir 17, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 18 ir 65, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 66, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Na ir galiausiai paskutinis pakeitimas atkrenta. O dabar e, balsuosime dėl visos rezoliucijos. Dėl rezoliucijos aš viršu pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Na, o dabar tęsime e, šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Septintas pakeitimas. E, balsuosime dėliu dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ir antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Devintas pakeitimas, dvi dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pakeitimas numeris vienas, žodžiu, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Manau, kad reikia tikrinti. Balsuokime elektroniškai dėl antrojo kompromisinio pakeitimo. Baigiame balsuoti. priimta. Na, o dabar 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Antras pakeitimas. Kas už? Žodžiu. E, prieš. Susilaikė priimta. Čia buvo pakeitimas žodžiu. Uh, O dabar balsuosime dėl 17 pakeitimo antrosios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 19. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 21 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Noriu tikrinti, prašom. Dėl 21 balsuokime kortelėmis. Vote clos. Baigėme balsuoti. Atmestam. Trečias kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Balsavimas dėl visos rezoliucijos elektroninis.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 Pirmininkė atsiprašo kolegų, bet yra žmonių, kurie dar nebalsavo. Gal galėtumėm dar kartą balsuoti? Atrodo, kad viskas susitvarkė. Pagaliau rezoliucija priimta. Komiteto posėdis e, pratesiamas rytoj 9.30.